dėl santokos gimimų, mirimų, gyvenamosios vietos, taip pat gimimo liudijo, rinkiminių dokumentų ir teistumo ar neteistumo įrašų. Tai turėtų būti daugia kalbiai dokumentai. Šiuo atveju yra reikalingos vertimo, dokumentų vertimo uh, paslaugos ir mes ilgai, ilgai mm, kalbėjome apie, dėrėmės dėl, kiek, dėl išlaidų, kiek kainuos tokių daugia kalbių dokumentų įteikimas, kad tos kainos nebūtų pernelyg didelės. Ir visuomet bus reikalavimas, kad būtų atitinkamų sertifikatų ar dokumentų kopijos bendradarbiavimas tarp valstybių narių vyks per informacinę sistemą vidaus rinkos, čia nekyla jokių problemų. Taip pat nustatyta prievolė informuoti, teikti informaciją. Valstybės narės privalo viešai ir individualiai informuoti piliečius, kurie prašo, kad apostilė jau nebebūtų reikalinga tiems dokumentams, kurie patenka šio reglamento taikymo sritį. Si jeigu to paprašo kita valstybė narė. Ir galiausiai įtraukta peržiūra. Praeis dviejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo komisija pateiks ataskaitą dėl taikymo srities išplėtimo. Įmonių statutams ir diplomų ir kvalifikacinių pažymų. Taigi penkeri metai nuo įsigaliojimo komisija pateiks ataskaitą įvertindama, kas tinkamai vyksta, kas ne, ką reikėtų taisyti, ar reikėtų išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir panašiai. Aš manau, kad tai yra pirmas žingsnis link dokumentų pripažinimo ir platesnio, įvairesnių, įvairesnių dokumentų įtraukimo į šio reglamento taikymo sritį. Aš tikiuosi, kad bendarbiavimas ir valstybių narių bus geresnis ir panašu, kad jau yra didesnis pasitikėjimas tarp institucijų. Norėčiau sulaukti jūsų pritarimo šiam kompromisui, kuris buvo pasiektas trilogo metu. Ačiū pirmininkė, žinoma, aš pasirengusiu atsakyti klausimus. Dėkuoju. Anksčiau esame surengę diskusijas šiuo klausimu, taigi dabar pasiruoškite balsavimo korteles, nes mes balsuosime vardiniu balsavimu. Ar visi pasirengę balsuoti? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21, 1, 21 balsavęs, 20 balsų patvirtinta, vienas asmuo susilaikė. Uh, uh, can you, can you... Ar galėtumėt pasakyti, Ar galėtumėt pasakyti, kaip jūs balsavote, ta ponia, kurie, kurios kortelė neveikė? Balsavote už. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Periname prie 12 klausimo. Pranešė. Kaip toliau vyks? Kada tas klausimas bus perduotas plenariniai sesijai? Kada jis bus svarstamas plenarinė sesija? tai bus vasarį arba kovą. Sekretariatas pateikė šią informaciją. Gerai, o dabar noriu pasveikinti į mūsų komitetą atvykusi poną Ferhofštatą, kuris yra parlamento dėrybininkas dėl tarpinstitucijos sustarimo dėl geresnio reglamentavimo. Leiskite pasveikinti konstitucinių reikalų komiteto narius, kurie atvyko į mūsų posėdį. O dabar iš karto perduodu žodį ponui Verhofštat. Okay. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti jum už kvietimą atvykti į jūsų komiteto posėdį. Aš po kiekvieno dėrybų raundo teikiu ataskaitą pirmininkų sueigai apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl tarp institucinio sustarimo, bet manau, kad taip pat labai svarbu yra informuoti apie tai ir jūsų komitetą. Ir, aišku, labai norėčiau gauti jūsų patarimų, išgirsti jūsų komentarų apie šias dėrybas. Ir su komitetais, su atskirais komitetų nariais, su darbo grupėmis įvairiose komitetuose. Aš nuolat bendrauju ir labai džiaugiuosi, kad ir šiandien irgi Teisės reikalų komitete mes galime šios klausimus aptarti. Kaip žinote, dėrybos tarp trijų institucijų prasidėjo rudenį iškart po vasaros atostogų, vyksta dviem lygiais. Tai Pirmiausia, posėdžiauja techninė grupė, kurią sudaro institucijų pareigūnai ir techninių lygių svarsto pasiūlymus ir taip pat yra politinio lygio grupė, e, ministras Šmit, ponas Timmermans, komisijos vicepirmininkas ir aš pats, mes e, dirbame e, politinėje, politinių lygmenių ir svarstome tos mm, gautus techninius pasiūlymus. Keturis kartus jau esame susitikę. 28 spalio paskutinis mūsų posėdis buvo. Kitas mm, e, posėdis bus per Strasbūro plenarinę sesiją lapkričio mėnesį. Tai jei paklausite manęs, kur mes dabar esame šiuose dėrybose, tai aš pasakyčiau, ko gero, per vidurį atmosfera dėrybų gera ir galbūt iki šių metų pabaigos jau galime tikėtis sėkmingų rezultatų. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, koks yra šių dėrybų tikslas ir kokius įgaliojimus man suteikia pirmininkų sueiga ir po to aptarsiu, dėl kokių skyrių vyksta dėrybos, dėl kokių šio tarp institucinių susitarimo skyrių vyksta dėrybos pradžiai norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tą darbą, kuris jau padarytas ir apie uh, tolimesnių dėrybų perspektyvas. Įžanginis skyrius, tai yra antrasis dėrybų skyrius, skirtas programavimui. Mes jau esame jį aptarę ir manau, kad galime rasti puikia pusiausvyrą atspindinčią visų institucijų interesus, leidžiančią užtikrinti pagrindinius Europos parlamento interesus, o tie interesai yra tokie, kad šiame tarp institucinėme susitarime turime siekti, kad jis nekaip nesusilpnintų 2010 metų pagrindų susitarimo tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Ir šis tarp institucinių susitarimas dėl geresnio reglamentavimo pakeis 2003 e, metų tarp institucinį susitarimą, bet niekaip nekeis 2010 metų susitarimo. Taigi mes norime, kad šiame naujame susitarime išliktų 2010 metų tarp parlamento ir komisijos susi, sudaryto pagrindų susitarimo nuostatos. Tame pagrindų susitarime 2010 metais tarybos nėra, o dabar E, tikimės, kad šis naujas tarp institucinis sustarimas dėl geresnio reglamentavimo pripažins, kad tebe galioja 2010 metų e, pagrindų susitarimas. Ir pirmajame skyriuje bus nuostatos dėl daugiamečio programavimo ir kasmetinio programavimo. Dėl to turės susitart visos trys institucijos daugiametis programavimas tai yra e, politiniai tikslai e, visam teisėkuros, e, visai teisėkuros kadencijai, o metinėme programavime bus numatyti metų planai. Ir tas daugiametis ir metinis programavimas taps atskirų, atskirais konkrečiais dokumentais, kuriuos pasirašys trijų institucijų vadovai, pirmininkai. Ir pirmojo skiriaus nuostatos dėl komisijos darbo turinio čia yra minėtinos. Čia turime galvoje pagrindinius pasiūlymus, supaprastinimo pasiūlymus, mm, dokumentų atsiemimus ir kiti esminiai dalykai - pasiūlymo teisinė bazė, pasiūlymo tipas, e, numatytas e, pasiūlymo tvirtinimo grafikas, visi šie dalykai atsispindės daugiamečio ir kasmetinio planavimo nuostatose. Ir taip pat bus numatytas, numatyta teisinė tvirtinimo procedūra ir taip toliau. Tie, kas esate nagrinėję komisijos 16 metų darbo programą, žinote, kaip jinai skiriasi nuo kasdieninio realaus darbo, nes jinai yra bendresnio pobūdžio, o dabar pagal šį naują tarp institucinį sustarimą e, ta kasmetinio planavimo programa bus daug konkretesnė. Taip pat šiame skyriuje yra prievolės numatytos komisijai dėl atsiemimo, kai komisija turi mm, konsultuoti su mm, kita teisėkuros institucija ir atsižvelgti jos pasiūlymus taip pat galimybė Europos parlamentui kreiptis į komisiją, kad jinai pateiktų teisėkuros pasiūlymus remiantis sutarties 225 straipsnių. Komisija privalo reaguoti į tokį parlamento prašymą per tris mėnesius, e, nurodydama, ką jinai ketina daryti. Ir galiausia šiame pirmame skyriuje kuris, kaip minėjau, skirtas programavimui. Mes taip pat kalbame ir apie tarybą, kalbame apie dvi šalės dėrybas tarp tarybos ir parlamento prieš tvirtinant komisijos darbo programą. ir E, kaip žinome, kaip jau minėjau, yra tas egzistuojantis pagrindų susitarimas tarp parlamento ir komisijos. Tai tiek galėčiau pasakyti apie programavimą. Ir čia galime palyginti su situacija, kai tvirtinome komisijos 16 metų darbo programą, koks jos turinys buvo ir aiškiai pamatysime, kaip dabar pagal e, e, šį naują tarp institucijų sustarimą skirsis mm, komisijos programa. Kitas skyrius, kurį dabar aptarinėjame, yra e, taip, vadinamas, taip vadinamos geresnio reglamentavimo priemonės. Daugiausia čia kalbam apie poveikio vertinimą, viešasias konsultacijas ir ekspost vertinimą, ekspost teisės aktų vertinimą. Diskusijos sudėtingos. Galimas susitarimas apimtų mm, kai kuriuos svarbius e, punktus. Esu jau su kai kuriais iš jūsų tai aptaręs. Dabar konkrečiai pasakysiu, kokie tai punktai. Pirmiausia, tai poveikio vertinimo diskusijos, ką įrašysime į tarp institucinį susitarimą. Tai įrašysime, ką tas poveikio vertinimas turi apimti - ekonominį, aplinkosaugos, socialinį e, poveikį, e, konkurenci, poveikį konkurencingumui, e, kokia galima e, administracinė našta smulkioms ir vidutinėms įmonėms, koks teritorinis poveikis ir koks skaitmeninis mm, poveikis galimas. Ir aišku, čia reikia paminėti, kad subsidiarumo, proporcingumo ir pagrindinių teisių klausimai m, mm, turi būti įtraukti ir visų šių nuostatų turi būti laikomasi atliekant poveikio vertinimą. Komisija uh, poveikio vertinimai samdys. Ir, ir tas poveikio vertinimas bus atliekamas tiek e, teisės aktams, tiek neteisės aktams, tiek įgyvendinimo, tiek deleguotėsiams aktams, bet prie to dar grįšiu vėliau, nes įgyvendinimo ir deleguotojų aktų tema yra įdomi. Taigi mes sutarėme, kad pačios teisėkuros institucijos turi uh, spręsti, uh, ar reikia vykdyti poveikio vertinimus dėl konkrečių uh, siūlomų teisės aktų pakeitimų. Čia komisija vadovaus visiems e, poveikio vertinimams, jinai sukurs e, tokią tikrinimo valdybą, e, kuri užtikrins poveikio vertinimų kokybę, bet aišku, tai niekaip ne, neatsilieps neigiamai demokratiniam sprendimų prieimimo procesui. norime sukurti e, tokį nepriklausomą, nepriklausomą mm, specialistų organą, kuris nebūtų mm, iš nei vienos iš trijų institucijų tam vertinti, tiem poveikio vertinimam vertinti, to nori taryba. Bet mes norime, kaip ir uh, E, kitų dalykų. Mes norime, kad komisija už tai būtų atsakinga. Jei e, ir į poveikio vertinimus atsižvelgsime, parlamentas taip pat turi galimybę ir atlikti savo paties poveikio vertinimą, jei to norės. Tai dabar šie dalykai yra ant dėrybų stalo, kalbant apie poveikio vertinimus. Ir čia nenoriu pasakyti, kad mes sukursim tokią nepriklausomą įstaigą, kur komisija, pavyzdžiui, tris žmonės nusiūs, parlamentas tris žmonės nusiūs ir taryba tris žmonės nusiūs ir jie tada e, vertins, ar poveikio vertinimai atlikti objektyviai Ne, mes tikrai to nenorime ir e, politinių tokių minčių neturime ir tikrai tą kryptimį neįsime. Dėl antrojo skyriaus ten irgi yra nuostatos susijusios su viešosiomis konsultacijomis, kad jos būtų atviros, skaidrios, bet svarbiausias dalykas kad e, viešosios suinteresuotų subjektų e, konsultacijos vyktų prieš pasiūlymo patvirtinimą, o ne po, nes iš pradžių komisija buvo numačiusi konsultuotis su suinteresuotaisiais asmenimis po to, kai pasiūlymas bus priimtas kai pasiūlymas bus pateiktas parlamentui ir tarybai. Aš prieštaravau tam, nes e, vyksta vykdoma lobistinė veikla ir e, šiuo metu mes pradedame teisė kūros e, procesą ir paraleliai turėtume pradėti konsultuoti su suinteresuotaisiais asmenėmis ir mano nuomonė tai visiškai nepriimtina. Šios konsultacijos turi vykti prieš patikiant dokumentą. Kai Nes kai teisėkūros projekt, procesas baigtas, tai nėra jokių problemų, tuomet galima atlikti ekspost vertinimą. Tačiau viešosios konsultacijos yra ypač svarbios ir jos turi vykti prieš uh, pradedant, do, prieš patvirtinant dokumentą ir prieš teisėkūros procesą, o ne lygiai grečiai, e, nes tuomet būtų daroma įtaka vykstančiam teisėkūros procesui. Toliau ekspost teisės aktų vertinimas, kalbant apie geresnės reglamentavimo priemonės, komisija atsižvelgė į prašymą ir tai, kad būtų nuolat e, panaudojamas peržiūrėjimo nuostatos ir kad atsirastų galimybė e, turėti tuos išimtinės nuostatas sunset clause. E, kitas trečias skyrius, kurį aptarėme dėrybų metu, yra susijęs su teisėkuros priemonėmis. Ir žinote, kokios yra problemos Komisija pateikia dokumentą, remiasi kažkokiu teisiniu pagrindu, visi aktyviai pradeda dirbti ir staiga, staiga proceso viduryje, e, tai gali, o tai gali ir nutikti ir per trišalės dėrybas, e, taryba paprašo pakeisti teisinį pagrindą ir parlamentas yra nustumiamas nuo viso proceso. Taigi kaip reikėtų tvarkytis tokiais atvejais? Manau, reikėtų turėti tris pagrindinės nuostatas, kurios turėtų būti svarbios. Tai turėtų būti naujos nuostatos, nes e, vienintelė galimybė dabar, kuri lieka, tai kreiptis į teismą ir prašyti išaiškinti situaciją, bet ateityje turėtų viskas vykti taip komisija turėtų paaiškinti, kodėl pasirinko tokį teisinį pagrindą ir turėtų atsižvelgti į tai, e, į paaiškinti, kodėl reglamentas ar direktyva e, turėtų vykti dialogas tarp trijų institucijų, turėtų būti keičiamasi nuomonėmis. Kai taryba numato keisti teisinį pagrindą, na, tai e, taip neturėtų vykti, tai tiesiog turėtų įvykti ir viskas. Ir Europos komisija turėtų įsipareigoti atlikti savo vaidmenį ir užtikrinti uh, sutarčių taikymą ir teisingumo teismo praktika turi būti atsižvelgta, nes ten beveik visada yra nurodomi argumentai, kodėl nereikia keisti teisės teisinio pagrindo, kai taryba nori tai padaryti. Taigi turi vykti konsultacijos ir dokumentas turi eiti ne iš vienos institucijos į kitą, bet vienu metu visos trys institucijos turėtų dėrėtis ir komisija turėtų pasitelkti teisingumo teismo praktiką, kai vertina savo poziciją. Taigi tokios trečiame skyriuje yra numatomos teisėkuros priemonės. Kitas skyrius yra susijęs su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Tai irgi galimybė, mums irgi turėjome galimybę išsamei tuo klausimu padiskutuoti su ponu Sairiu. Anksčiau jis e, buvo e, asmuo parlamente atsakingas už deleguotusius ir įgyvendinimo aktus. Taigi, kai dėl šių aktų, tai mes tengiamės pasiekti pažangos, tokios pažangos, kad taryba per dėrybas aiškiai nurodė, kad deleguotieji teisės aktai turėtų būti pasitelkiami dažniau ir kad reikėtų konsultuoti su valstybės narės ekspertų dėl šių aktų taikymo ir turėtų komisija pateikti pakankamai informacijos. Mes iš savo pusės pasakėme, kad tokiam darbo metodui neprieštarautume su sąlyga, kad e, mes būtum, turėtume vienodą sąlygą su taryba, kad taryba e, kad ir kad parlamentas turėtų galimybę dalyvauti posėdžiuose ir gauti dokumentus, jeigu to pageidautų. Kitaip sakant, kad būtų vienodai elgiamasi su tarybos ekspertais ir su parlamento atstovais. Taigi Kai dėl susitarimo, dėl deleguotų ir gyventinimo aktų, tai e, tas susitarimas susidėjo iš trijų dalių. Pirmiausia, tai įsipareigojimas, kad būtų suderinti visi iki Lisabono sutarties patvirtinti teisės aktai, nes, kaip žinote, buvo pateiktas omnibus pasiūlymas, bet komisija jį atsėmė. nes buvo kalbama reikėtų mažesnio reglamentavo, taigi atsijimame, bet reikėtų padaryti priešingai, reikėtų vėl pateikti šį dokumentą, galbūt ne kaip omnibus pasiūlymą, bet galbūt kaip daug dokumentų, išskaidyti daug dokumentų, remiantis kiekvieno komiteto kompetenciją, pagal komitetų kompetencijas. kad kiekvienas komitetas pagal savo kompetencijas gautų dokumentą. Taigi iš, siūlymas būtų iš naujo pateikti iki Lisabono sutarties patvirtintus dokumentus, tačiau padaryti tai kitaip, nei buvo iki šiol daroma. Tai viena dalis. Antra dalis dėl galimo sustarimo dėl įgyvendinimo ir deleguotų į teisės aktų valstybės narės turėtų pritarti tam, kad su jų ekspertais būtų konsultuojamasi ir suprantama, mes norėtume tokių pačių sąlygų kaip ir taryba, kad ir parlamentas gautų visus dokumentus. Ir trečia sudėtinė dalis buvo tokia. Mes E, turėtume galvoje komitologiją ir gyvendinimo aktus, norėtume, kad ir gyvendin, dėl gyvendinimo aktų viskas vyktų skaidriai, kad būtų su visais konsultuojamasi. Na ir turim, lieka paskutinis dalykas. Nebūtina susitarti dėl kriterijų tai yra reikėtų kriterijų, kada taikome deleguotosius aktus, kada įgyvendinimo aktus, kad kiekvieną kartą nereikėtų dėrėtis dėl kiekvieno atskiro dokumento. Mintis tokia. Mes e, tai rašytume į susitarimą, bet dėl kriterijų, dėl pačių kriterijų ateityje turėtų vykti atskiros diskusijos Tai galėtų būti tokia nuostata dėl principų, jeigu reikalingi kiti kriterijai. Ir kad tuo met nereikėtų atskirai diskutuoti. Ir paskutinis skyrius, penkta, ir penktas skyrius yra susijęs su teisi, teisinio proceso koordinavimu ir skaidrumu. Šiame skyriuje yra nurodomi visi su skaidrumu susiję dalykai, visa tai nurodoma viename skyriuje. Pabrėžiami keli dalykai. Visų pirma, dėl galimybės e, naudotis e, tarybos dokumentais, nes taryba gali naudotis visais mūsų dokumentais, mes dirbame atvirai, skaidriai, viešai, ir, o taryba dirba visiškai kitaip, kaip žinome, e, turbūt priešingai nei mes. Žinau, kad šiuose dėrybose taryba pasakytų taip, mūsų posėdžiai vieši galite atvykti ir galite naudotis mūsų dokumentais, bet aš pateikiau keturis pavyzdžius, kai buvo tokia situacija, kai, parlamentas, kai taryba nenorėjo parlamentui teikti informacijos. Ir pateikiau keturis faktus ir paprašiau sprendimo paprašiau pateikti pasiūlymą iš tarybos pusės, e, kuris, kad būtų atsižvelgta į tas keturias situacijas, kad e, jos, jos nesikartotų. kad e, parlamentui būtų suteikta informacija, taigi laukiu pasiūlymo projekto dėl to, kad parlamentas galėtų uh, gauti konkrečią informaciją iš tarybos ar kad mes galėtume dalyvauti tarybos posėdžiuose. Nes kalbant apie, apie, apie abipusiškumo principą, tai mums reikėtų dirbti glaudžiau bendradarbiaujant. Dar vienas klausimas tai yra tarptautiniai, tarp instituciniai susitarimai. Uh, Ir iš esmės geresnė teisėkūra nepriepia ryšių tarp institucinių susitarimų. Tačiau e, situacija pasikeitė, parlamentas turi visą kompetenciją dėrybų pabaigoje patvirtinti, kad taryba pasiekė susitarimo ir pripažinkime visai nepriklausomai nuo dokumentų turinio. O dabar mes matome, kad trūksta gerų konsultacijų. Ir mes nekalbame apie vieną, apie kitą dalyką. Taigi kompetencija yra svarbi ir tai, kad parlamentui nesuteikiama pakankama informacijos, parlamentas, parlamente labai sunku balsuoti. Ir reikėtų atsižvelgti į tas problemas ir tos problemos yra naujos. Taigi mintis būtų tokia, mes pradedame dėrybas dėl šių konkrečių klausimų, lygiai taip pat, kaip ir derimės dėl tarp institucinio susitarimo, dėl geresnės teisėjų kūros ir mes e, turime susitarti, kaip reikėtų dirbti su tarp instituciniais susitarimais ir susi, tai susitarti reikėtų daug detaliau, nei tai yra padaryta dabar, reikėtų aptarti, kaip dirbti, kokią informaciją reikėtų gauti per dėrybas dėl tarp institucinių susitarimų. E, toliau skyrius dėl skaidrumo, dėl koordinavimo Ten rašoma apie trijų institucijų įsipareigojimą pateikti informaciją nacionaliniams parlamentams. Ir informuoti apie teisėkūros proceso rezultatus ir nustatyti bendrą teisėkūros procedūrų registrą, kad būtų galima lengviau atsekti teisėkūros procesą. Kitas skyrius, kurį aptarsime, yra susijęs su naštos mažinimo ir su įgyvendinimu ES teisės aktų įgyvendinimu ir taikymu. Pirmiausia, dėl ES teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo Mes jau pirmą vieną kartą keitėmės nuomonėmis, tačiau nei taryba, nei komisija neprieimė jokio sprendimo dėl perkelimo ir jūs žinote, kad tas koreliacinių lentelių klausimas yra labai sudėtingas. Taigi stengiuosi išsiaiškinti, na, dėl komisijos problemų nėra, bet stengiuosi išsiaiškinti labiau su taryba kaip būtų galima parengti naują priemonę, nes šiuo metu dėl tų koreliacinių lentelių esame atsidūrę klavietėje. Kiekvieną kartą taikome, prašome taikyti tas koreliacinės lentelės, bet e, taip suprantate, kaip viskas vyksta. Taigi tai yra mm, aklavietė. Ir kodėlgi nenustačius tokios priemonės, nesuradus tokios priemonės, į kurią būtų galima įtraukti kiekvieną perkelimo elementą. Ir e, laiką, ir perkelimo procentus, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos vyriausybė turėtų didžiausią procentą, nes iš jų patirties Bet kiekviena valstybė narė turėtų sekti jų pavyzdžius ir automatiškai perkelti dokumentą per kelias dienas, per kelias savaitės ir tik, tik paskui pradėti nagrinėti kitus dalykus. O pas mus viskas yra kitaip. E, mes pasitelkėme e, perkelimų kad tik paskui būtų galima atlikti gold plating. Ir koalicijos, koalicinėse vyriausybėse perkelimo klausimas yra įtraukiamas kiekvieną savaitę. Taigi mintis būtų tokia. Reikėtų kažkaip išspręsti tą klavietę dėl koreliacinių lentelių, kad būtų numatytas perkelimo tvarkaraštis, rezultatai ir kaip buvo atliktas perkelimas ir taip pat įtraukti gold plating klausimą. Ir kiekvienas galėtų matytis remdamasis tą priemonę, kodėl reglamentą parengė ES, mes esame už tai atsakingi ir e, koks reglamentas yra turi būti pateikiamas iš valstybių narių pusės, nes jos pasinaudoja arba, arba priešingai piknaudžiauja. Uh, dokumentais. Tam reikėtų pasakyti, jeigu direktyva per tam tikrą laiką neperkeliama, tai taikome Didžiosios Britanijos patirtį ir darome tai automatiškai. Tuomet tai tampa ne direktyva, o labiau reglamentu po kelių mėnesių. Ir diskutavome, bet reikėtų susitarti dėl to principo, kad reikalinga nauja priemonė, kuri pakeistų e, koreliacinės lenteles. Ir kai kalbame apie vieną teisės aktą, kad būtų visa apžvalga, visų sudėtinių dalių apžvalga ir perkelimas, ir gold plating, ir e, kiti dalykai. Taigi dėl septintos skyriaus tiek norėjau pasakyti ir mes norėtume su pasiekti pažangos, komisija tam pritarė ir tai reikia padaryti. Ir galiausiai dėl kitos skyriaus jis yra susijęs su, su paprastinimu ir sumažinimu. Jau apibūdinome tai, ką norime pasiekti, kitaip sakant, reikėtų sumažinti administracinę naštą, sumažinti reglamentavimą ir turėti, taikyti tai visame dokumente, kad nereikėtų iš naujo dėrėtis dėl kiekvienos skyriaus, kad kiekvieną kartą nereikėtų aiškintis, koks yra susitarimo tikslas. Ir galiausiai reikėtų nuspręsti, kurią kryptimį einame. Ar einame vieną kryptimį ir mums reikia pasiekti X e, administracinės naštos procentinę išraišką. Ar galbūt taip, nėra, taip nėra gerai, tuomet reikėtų eiti kitų kelių ir pasisengti sukurti naują sistemą, kai yra atliekama apžvalga privalomų būdų ir, ir ta apžvalga turėtų būti atlikta, apklausa turėtų būti atlikta ir parlamente, ir taryboje, ir komisijoje dėl to, kaip turėtų būti sumažinta administracinė našta. Nežinome, kad mes diskutuojame, o po to niekas ne, nevyksta. Bet mano nuomonė, lab, svarbiau yra sukurti tokią sistemą, kurią galėtume išmatuoti ir padaryti tai objektyviai. Kaip e, kasmet, pavyzdžiui, vertiname augimo apžvalgą. Taigi, kodėl nepadarius tokio tyrimo, tokios apžvalgos dėl administracinės naštos parlamente? Remdamiesi komisijos parengtą apžvalgą. Tuomet Taigi dokumentas yra parengtas, norėčiau išklausyti jūsų nuomonę ir norėčiau žinoti jūsų nuomonę, ar svarbiau yra pats skaičius, ar naujas mechanizmas, kuris e, leistų pasiekti tikslą sumažinti administracinę naštą. Todėl siūlyčiau kiekvienais metais atlikti administracinės naštos apžvalgą kad, būtų paruoš, kad ją paruoštų komisija ir pateiktų tarybai ir parlamentui. Taigi tokia yra situacija dėrybose, esame įpusėję, kitą kartą aptarsime tekstą ir pasistengsime parengti tekstą dėl gyvendinimo ir deleguotųjų aktų aptarsime septintą ir aštuntą skyrius lapkričio mėnesį ir kaip jau e, sakiau, pirmininkė jums, mes esame pasirengę pateikti visą informaciją jūri komiteto nariams apie šias vykstančias dėrybas. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Ferhofštat, už jūsų žanginę kalbą. Turime keletą klausimų, galbūt po penkis užduosime. Pirmiausia, ponė Regner norėtų paklausti. Ačiū, ponė Ferhofštatai, tikrai dėkoju Jums už e, tokias plačias e, išsames formuluotės, kurias mums pristatėte. Kaip žinote, mūsų dialogo pradžia buvo e, sudėtinga, nes kaip Teisės reikalų komitetas žino, mes buvome atsakingi už labai daug klausimų, kuriuos jūs dabar pristatėte. Tai yra ir poveikio vertinimas, įgyventinimo deleguoti aktai, geresnės įgyvendinimas. Taigi mums tikrai, mums tikrai labai domina visi šie dalykai. Ir tikrai vieną kartą e, dalyvavusi pirmininkų sueigoje galiu pasakyti, kad tikrai situacija yra gera, nes lyderiai, politiniai vadovai imasi atsakomybės, kad parlamentas atliktų stiprų vaidmenį. Mūsų pirmininkas taip pat gali dalyvauti pirmininkų sueigoje ir jo Ataskaitos e, po šių posėdžių mums irgi yra labai naudingos. Turėčiau keletą klausimų. Kalbėjote apie tą darbą, kurį atliekate dėl teisinės bazės. Norėtųsi sužinoti šiek tiek daugiau, nes Teisės reikalų komitete mes esame įpratę, ir tai yra labai politinis klausimas, po to aptarti teisinį pagrindą, kuriuo teisiniu pagrindu remtis ne visada aišku būna. Todėl mums reikalinga ir teisininkų pagalba, ir mes, parlamento nariai, turime spręsti ir politinius klausimus tuo pačiu. Taigi norėčiau jūsų paprašyti dar šiek tiek pakomentuoti, kaip tai turėtų atrodyti, ar yra koks nors planas dėl ankstyvos procedūros, kad Europos parlamentas ir taryba susitarė ir po to jau neturėtų kilti jokių klausimų, kaip iš tikrųjų planuojama dirbti. Na, kol kas tiek. Dar daug klausimų turėčiau, bet suprantu, kad ir kolegos turi, tai e, vėliau dar gal bus galimybė pasisakyti. Ačiū. Ačiū, ponė Jutland. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir ponui Ferhofštat, kad atvyko ir pristatė šį klausimą. Leiskite dar kartą pabrėžti, kad geresnis reglamentavimas ir supaprastinimas neturėtų būti pasiteisinimas nereglamentuoti kokiu nors ryčių. Reikalinga tinkama pusiausvėra. Supaprastinimas nereiškia, kad turi būti sumenkintos darbuotojų teisės su aplinka susiję tikslais ar darbuotojų sauga, nes tie dalykai man kelia nerima. Ir tai niekaip neturėtų sumenkinti lyčių lygybės užtikrinimo. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, turint galvoje visą jūsų atliekamą darbą dėl tarp institucinio sustarimo, manau, kad labai svarbu išnagrinėti mūsų sprendimų e, poveikio vertinimą, turint galvoje lyčių perspektyvą. Nes mūsų pareiga yra atsižvelgti į visus faktus, ir žinoti, kokį poveikį kiekvienas sprendimas turi piliečiams. Tai yra labai svarbu, kad išvengtume kokių nors žingsnių vienoje srityje, e, kurie turės nepagydamą poveikį kitoje srityje. Lygybė reiškia teisingumą, demokratiją ir dalyvavimą, kad vyrai ir moterys visi turėtų vienodą galimybę formuoti visuomenės gyvenimą ir kad tai taptų tikrovę, turime kaip teisės aktų kuriai užtikrinti vienodas teises, atsakomybę ir vienodas galimybės visose gyvenimo srityse. Todėl e, turime daug priežasčių, dėl kurių turime dirbti lyčių lygybės klausimais, priimdami sprendimus. Esu įsitikinusi, kad jūsų dėl to įtikinėti nereikia, bet vis tiek būtų įdomu sužinoti, ko, ką manytumėte apie poveikio vertinimo įvedimą dėl poveikių lyčių pusiausvyrai, nes manyčiau, kad tai prisidėtų prie geresnio reglamentavimo. Ačiū. Thank you, Mr. Karim. Ačiū, ponas Karim. Dėkuoju, pirmkė. Dėkuoju e, mūsų svečiui, kad jis rado laiko atvykti mūsų komitetą. Tai jau antra galimybė kai jūs e, girėte Britus ir aš jums dėkoju už tai. Taip, jūs palėtėte labai svarbu klausimą. Jūs kalbate apie statistikos ir lentelių panaudojimą, bet tikrasis priešas yra tai, kad jūs tarsi bandote pasinaudoti vienais įgaliojimais ir juos labai iš, išryškinti privalumą ir beveik visai nesauti kitais. Mes turime spręsti šį klausimą. Grįžkime prie tos Europos, kur e, reikia imtis veiksmų, tas rytis, kur reikia. Buvo nusiųstas laiškas jums prieš porą dienų ir jūs vakar e, jį paminėjote Flandrijos sesijoje. Noriu pakalbėti apie poveikio vertinimą. Kaip žinote, šis komitetas pirmavo šioje veikloje. Angelika Nybla daug nuveikė stengdamasi, kad būtų imtasi tinkamų žingsnių ateityje. Iniciatyva buvo praėjusiu kartą jau paminėta. Įdomi mintis apie nepriklausomą darbo grupę, kuri būtų sukurta. Nežinau, ar aš galėčiau apie tai, tam pritarti, aš daug apie tai galvojau anksčiau ir vis dar laikausi nuomonės, kad jūs per nelik daug pasitikėjimo investuojate į komisiją, kad komisija galėtų atlikti ar užsakyti visiškai nepriklausomą poveikio vertinimą. Aš esu girdėjęs daug skundų iš suinteresuotųjų šalių, kad dažnai jie atsiduria tokioje situacijoje, kai komisija apverčia reikalus aukštinkojom, kitaip sakant, kinko arklį už vežimo. Iš parlamentės perspektyvos mes turime dabar unikalią galimybę pateikti visiškai nepriklausomą mechanizmą. Suprantu, jūs iškėlėte daug problemų, bet kaip susitikome praėjusiu kartą, jūs pasakėte, Kaip, ko, kaip jūs vertinate tą nepriklausomą darbo grupę? Nes komisija skirs savo um, asmenys, kurie laikysis komisijos um, pozicijos, mes savo ir taip toliau. Bet reikia pagalvoti apie tikrą mechanizmą ir aš nuoširdžiai raginu jūs tai padaryti galima sukurti tokius mechanizmus, kurie leistų užtikrinti, kad tie skirti žmonės nebūti varžomi jokių institucijų, iš trijų pagrindinių institucijų, kad jie būtų saistomi tik tai kilnesnio tikslo, tai yra pasiekti iškeltų tikslų. Pasistengsiu kiek galima greičiau žvelgti savo pastabas, kalbant apie deleguotusius aktus konsultacijos ir skaidrumas yra gyvybiškai reikalingas dalykas deleguotose aktuose. Kai kurie deleguoti aktai yra labai techninio pobūdžio. Pavyzdžiui, Ekon komitete yra kalbama apie antro ligmens priemonės. Tam tikromis specifinėmis aplinkybėmis tai yra labai svarbu, kad suinteresuotosios šalis ir Europos parlamentas dalyvauti šiame procese, kai, kai yra rengiami deleguotieji aktai. Tai leistų užtikrinti, kad nebus kokiu nors nenumatytų pasiekmių taikant tuos deleguotus aktus. Labai bendrai, bendrai pakalbėsiu apie tai. Dabar šiek tiek išsameu pakalbėsiu apie kitą sritį, kuri man yra artima, tai yra subsidiarumas ir proporcingumas. Tai yra būtinas dalykas Europai. Kadangi subsidiarumo, atitrys subsidiarumo yra patikrinama tik tai teisėkuros proceso pradžioje, aš manau, kad labai svarbu tikrinti subsidiarumo principo laikymasi visame teisėkuros procese. Būtina patikrinti subsidiarumo atikti ir teisėkuros proceso pabaigoje. Ir aš noriu patikinti, kad jokių būdų, tokiu būdu nėra sumažinama narių teisė teikti pakeitimus. Mes tiesiog turime reguliariai vykdyti patikrinimus, ar laikomasi subsidirmo ir proporcingumo principo viso proceso metu. Kalbant konkrečiai, Europoje tai reikalinga siekiant įvertinti, kaip mes dirbame. Pavyzdžiui, subsidirumas ir proporcingumas yra pagrindiniai gairių principų Europos e, Sąjungoje. Antras, subsidarumas turėtų būti pradėtas pačioje pradžioje tiesiekros proceso. Labai svarbu atlikti išsamų tyrinimą, ar veiksmai ES veiksmų yra tinkamesni nei regioninė ar nacionalinė lygmens iniciatyvos. Trečia, nacionalinių parlamentų patiktos nuomonės dėl subsidarumo jų padaugėjo 2010 e, ir 2011 metais, manau, tai yra pozityvus reiškinys, nes tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai šiuo metu labiau įsitraukia, labiau dalyvauja. Ir mes turime pasinaudoti šią unikalią galimybę, stengdamiesi labiau įtraukti nacionalinius parlamentus į mūsų teisėkaros procesus, nes tokiu metu parlamentai bus atsakingi už priimtų sprendimų gyvendinimą. Daroma nuoroda į, į tam tikrus e, premjerų veiksmus įvairių valstybių narių, kai jie kaltina Europos Sąjungą, bet įtraukime juos į procesą iš pat pradžių. Per parlamentus, ne per vyriausybės ir tuomet pasieksime geresnių rezultatų. Vertinimo taryba iškėlė abejonės, ar tinkamai subsirimo laikomasi. Keletą kartų tai buvo daryti, ar komisija turėtų atsižvelgti tai, peržiūrėdama poveikio vertinimą. Toliau 80 savaičių trukmės laikotarpis skirtas konsultacijoms su nacionaliniais parlamentais. Čia reikėtų remtis e, nustatytais pagristais kriterijais. Ir institucijos ir nacionaliniai parlamentai turėtų tuos kriterijus nustatyti. Geltonosios kortelės proces, procedūra turėtų būti lengvai gyvendinama nes buvo nemažai aplinkybių, nemažai atvejų, kai buvo pranešta apie iškilusius sunkumus. Keletas parlamentų išsakė susidomėjimą žaliosios kortelės mechanizmų. Tas mechanizmas leistų pagerinti politinį dialogą su nacionaliniais parlamentais ir leistų nacionaliniams parlamentams pateikti konstruktyvius pasiūlymus, kuriuos galėtų svarstyti komisija. Mes turime paraginti nacionalinius komitetus daugiau prisidėti prie teisėkuros proceso ankstyvame etape. Aš baigsiu tuo, turėčiau ir daugiau pastabų, bet galbūt tiesiogiai juos perdusiu gy e, kabinetui, o negaišiu šio komiteto narių laiko. Nežinau, kad ir kiti narių nori pasakyti. Dėkuoju pirmininkė už skirtą galimybę pasisakyti. Ačiū leidus ponui Verhofstadt, aš išklausysiu visus klausimus, kuriuos jūs turite, o po to mm, galės atsakyti mūsų svečias. Pone Kaufman, dėkoju pirmininkė. Ačiū G. Verhofstadt už labai išsamų pranešimą labai sudėtingomis temomis. Noriu Jums palikėti sėkmės dėrybose, netiek daug liko laiko iki metų pabaigos. Ir aš labai vertinu jūsų optimizmą. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, poveikio vertinimas. Džiaugiuosi jūsų pranešimu. Priešingai ne ponas Karim, aš manau, kad institucijos pačios yra atsakingos už savo veiksmus. Europos komisija turi saugoti, ginti europinius interesus kaip sutarčių sergėtoje, jinai turi iniciatyvos teisę ir jeigu yra pateikta, pateikiamas pasiūlymas, e, turi būti atliktas poveikio vertinimas. Negalima e, tos atsakomybės deleguoti kažkam kitam. E, kai kalbama apie teisės aktų leidėją. Aš pritarčiau tam, ką jūs sakėte apie poveikio vertinimus. O kalbant apie naštos mažinimą ir administracinės naštos apžvalgą ABS, labai geras trumpinys Čia mes kalbame ne apie e, kiekybinius dalykus, o apie kokybę teisės aktų. Galima atsisakyti vieno ir kito teisės akto, kai kuriate kitą, kuris jį pakeičia, bet aš vis dėlto linkėčiau, kad visa tai tikrai užtikrintų geresnę teisės aktų leidybą, kad tikrai nebūtų per didelės naštos. Kitas dalykas, turime pagalvoti, koks yra mūsų tikslas. Akivaizdu, jūs gali, ga, mes galime perkelti direktyvas, taip kaip jos sukurtos į nacionalinę teisę, bet pagal sutartys valstybės narės turi teisę peržiūrėti direktyvas ir pateikti tam tikrus pakeitimus, remianti savo e, teisinę sistemą. Čia mes galime žvelgti biurokratijos nemažai ir čia iškyla sunkumo. Reikėtų atsižvelgti valstybių narių teisės. Ponas Kerin kalbėjo apie nacionalinius parlamentus. Žinoma, mums reikalingas glaudus bendradarbiavimas su jais, bet nemanau, kad mums reikėtų labai aiškiai atskirti kompetencijų sritis. Nacionalinės sritis turi savo užduotis, mes savo. Ir suplakimas visko vieną vietą, nežinau ar gerai. Ar reikėtų įtraukti nacionalinius parlamentus į europinį e, teisėkūros darbą? Nežinau, mano galva tai yra ne, nereikalingas dalykas, klaidingas. Nacionaliniai parlamentai turi savo užduotis. Ačiū. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ponui Verhofstadt už tai, kad atvykote. Aš tikrai labai dėkingas Jums už labai aišku ir išsamų paaiškinimą. Labai daug smulkiaus išsamios informacijos pateikėte mūsų Teisės reikalų komitetui. Taip pat ir AFKOM komiteto atstovai dalyvauja. Mes galėjome e, susipažinti su dėrybų elementais, išsame informacija ir labai džiaugiuosi tą bendradavimo dvasę šiame procese. Nes e, būtina į šį procesą įtraukti visus kompetitingus komitetus, visas parlamentinės frakcijas. Mes ne tik labai atidžiai stebime jūsų darbą, bet mes taip pat turėtume ir būti tos suinteresuotasios šalis šiame darbe, kurį jūs atliekate. Aš matau, kokia pažanga yra pasiekta ir noriu pasveikinti jūs ir paraginti ir toliau atstovauti mus visus, laikantis tos pačios pozicijos. Parlamentės frakcijos labai džiaugiasi jūsų nuveiktų darbų poveikio vertinimo srityje. Tai mums svarbu, nes geras poveikio vertinimas padeda geriau perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę. Dėl to labai svarbu tinkamai atlikti poveikio vertinimą. Ir tai turi būti atliekama nepriklausomai. Ekspertai atlieka e, poveikio vertimą ir pagrindžia įvertinę tai, ką atliko e, komisija ir taryba. Tai nepriklausomas procesas Ir tai turi būti daroma viso teisėkuros proceso metu. Taip pat pritariu tam, kad mažos ir vidutinės įmonės, kur yra gana svarbus Europos ekonomikos variklis, svarbu, kad jos mm, nenukentėtų nuo tos gausos teisės aktų. Mes turime atlikti ekspost poveikio vertinimo, kad galėtume įvertinti uh, kokį poveikį vienas ar kitas teisės aktas, tuomet, kai jis yra įgyvendinamas, e, daro konkrečiai ekonomikai. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad jūsų indėlis labai įdomus ir svarbus, ne vien dėl deleguotojų aktų, ponas Sairis dalyvauja, kadangi jis yra, pavadin, jam suteiktas titulas pono deleguot, deleguotų aktų atstovo. Aš daugiau galėčiau pasakyti šio klausimu. Reikia garantuoti e, lygybę tarp Europos parlamento ir tarybos. Aš norėčiau paaiškinimo, ar galėtume mums plačiau paaiškinti vieną aspektą. Mes visi norime e, e, gero dėrybų rezultato. Norime pasiekti institucinės pusiausvėros tarp Europos parlamento ir kitų europinių institucijų ir suteikti daugiau garantijų piliečiams. Kad nebūtų pernelik per daug aktų, per daug nei jų reikia teisės aktų. Yra daug visiškai bereikalingo teisės aktų, kurie uždeda bereikalingą naštą. Įvairių garantijų yra numatyta poveikio vertinimai, konsultacijos su ekspertais, galimybė dalyvauti piliečiams, pilietinės visuomenės atstovams tiesiekaros procese. Klausimas būtų toks. Kokiu mastu visa tai bus daroma siekiant išvengti biurokratijos ir siekiant išvengti pernės naštos. Nes kol kas mes matome tik tai daugiau didėjančią biurokratiją ir didėjančią administracinę naštą. Kaip reikia, reikėtų sumažinti, kas galėtų garantuoti, kad būtų galima sumažinti biurokratiją ir administracinę naštą. Ačiū pirminkė. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponė Verhofštatai už jūsų pranešimą. Manau, mes visi pritarėme, kad bereikalingą biurokratiją reikia mažinti, reikia atsikratyti. Ypač ta biurokratija, kuri yra visiškai bereikalinga ir vargina mūsų piliečius nes e, manau, kad reikia mažinant biurokratiją ir administracinę naštą atsižvelgti tai, kokios socialinės ir demokratinės taisyklės yra taikomos. Turime užtikrinti, kad priežastis dėl kurios yra mažinama biurokratija ir teisės aktų skaičius, kad tai nepablogintų darbuotojų teisių. 24 direktyvos dėl saugos ir sveikatos darbe yra labai reikšmingas dalykas, tai yra svarbus klausimas darbuotojams ir mes turime užtikrinti, kad jeigu mes atsisakysime tam tikrų teisės aktų, kad tai nepablogins darbo ir gyvenimo sąlygų. Svarbus ir minalus atlyginimo klausimas. Mes norime geresnio reglamentavimo, bet nepame, nepamirškime darbuotojų teisų svarbos. Praeitėje esame turėję patirties, kai Europo, Europos parlamentarams buvo labai sunku gauti dėrybinius dokumentus, pavyzdžiui, dėl TTIP. Ir tas slaptumas dažnai e, gimdo gandus apie tai, kas vyksta. Čia reikia užtikrinti skaidrumą ir atvirumą jeigu norime diskutuoti su mūsų piliečiais vienodomis sąlygomis, jeigu norime užsitikrinti, kad Europos piliečiai priimtų, pritartų tokioms priemonėms. Dar vieną dalyką norėčiau aptarti. Vokietijoje, mano regione, aš visada su tuo susiduriu. Mano regione dažnai vykdami projektai, kuriuos finansuoja ES arba iš dalies finansuoja ES fondai. Tačiau, kai tie projektai yra įgyvendinami, dažnai žmonės skundžiasi, kad yra taikomos pernelyg griežtos taisyklės, kaip reikėtų tuos pinigus panaudoti, ES pinigus. Ar jūs atsižvelgėte į tai diskusijose, kai mes kalbam apie geresnį reglamentavimą? Mes turime pasirūpinti, kad ES teikiamos lėšos būtų tinkamai naudojamos. Ir tokiu atveju, žinoma, reikėtų ir vengti pernelyg griežtų taisyklių ir biurokratijos. Ponas Anderson. Dėkuoju dėl poveikio vertinimų. Manau, kad tai yra geras dalykas, bet jie turėtų būti naudojami tam, kad būtų iškertamas kelias blogiems sprendimams. Jų nereiktų naudoti siekiant atitolinti ar užkirsti kelią geriems sprendimams. Jeigu mes kuriame, kursime netinkamą poveikio vertimo sistemą, tai jais bus netinkamai ir naudojamas. Aš žinau, kad jūs, ponė Verhoštą, tai jau žinote tą problemą ir aš jūs raginčiau jūs išspręsti problemą, kad nebūtų pernelik daug poveikio vertinimų. Toliau, dėrybos. Dėrybos, kurios vyksta naktį ir kurių rezultatas yra blogi sprendimai, kurių poveikį reikia vertinti. Aš siūlyčiau kitą radikalesnį sprendimą. Uždrauskite trilogus po vidurnakčio. Tiesiog uždrauskite. Nes rimtas teisės aktų kūrimas neturėtų būti vykdomas tokių žmonių, kurie pusiau miega, kurie dirba po vidurnakčio. Mes kalbame po, po 22 valandos reikėtų uždraukti. Tokiu būdu mes galėtume užtikrinti geresnę teisėkurą kai kalbama apie teisės aktų galiojimo pabaigos e, nuostatas, aš mėgstu jas, aš esu, aš pritariu joms. Jos leidžia keisti sprendimus lengviau. Kai yra nuspręsta, kad tam tikras sprendimas, kuris priimtas prieš porą metų, nėra geras ir tuomet tas ta nuostata apie teisės akto galiojimo pabaigą leidžia išspręsti problemas. Pavyzdžiui, Volkswageno atvejs ir skandalas. Jeigu būtų tokia teisės akto galiojimo pabaigos nuostata, tai tuomet būtų galima užtikrinti, kad reglamentas ar direktyva būtų tinkamai įgyvendinama. Tinkamas įgyvendinimas yra reikalingas iki tokios nuostatos panaudojimo. Toliau, dėl perteklinio reglamentavimo. Perteklinis reglamentavimas, gold plating, nėra geras terminas, kai kalbam apie geresnį reglamentavimą, aukštesnius standartinius. Manau, kad žodis gold plating šiuo atveju yra klaidinantis. Jis turi neigiamą konotaciją ir tai nėra geras dalykas. Nėra tinkamas terminas. Ir paskutinis klausimas dėl Didžiosios Britanijos nesu taip jau įsitikinęs, kaip ponas Verhofštatas ar ponas Karim dėl to, kad e, Didžioji Britanija tobulai gyvendina ES teisės aktus. Aš manau, kad Didžioji Britanija labai skubiai gyvendina teisės aktą pagal įstatymo raidę ir paskui staiga suvokia, kad ne, tai nebuvo gera mintis ir tuomet turi vėliau taip keisti. Ir tai tik tai prisideda prie euroskeptiškumo skatinimo. Taip, žinoma, aš norėčiau būti tikintas, kad aš klystu, bet manau, kad būtų gera mintis. Rūpestingai ir atsargiai gyvendyti teisės aktus, neskubėti. Ir neskubėti ir, ir negyvendyti skubiai tokių teisės aktų, kurie kuria problemas. Ponas Lebreton. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Ferhofštatui, kuris atvyko čia ir labai įdomų pranešimą patiekė apie dėrybas. Turiu pasakyti, kad aš vertinu Britanijos žmonės ir tiesai sakant, juos pateikti kaip ES gerusius mokinius, nemanau, ar tai yra teisingas požiūris. Dabar rimčiau. Yra vienas ypatingas jūsų pranešimo punktas, kuris atkreipia mano dėmesį. Tai yra, kai kalbama apie direktyvų automatinį perkelimą nacionalinę teisę. Jeigu, ger, jeigu teisingai supratau, jūs norite, kad jeigu direktyva nėra perkelta, E, tai, e, tai iškelia problemą, kad ta direktyva turėtų būti automatiškai perkeliama nacionalinė teisė. Turiu du klausimus šią temą. Pirmas yra teisinis klausimas. Ar tai atitinka ES e, veikimo sutartį? Nes daromas didelis skirtumas tarp direktyvos ir reglamento. Direktyva privalo būti perkelta nacionalinė teisė. Antras klausimas. Politinio pobūdžio. Ar jūs manote, kad, gera, kad tai yra gera mintis? kai yra daugybė žmonių e, abejoja ES veikimu ir nemanau, ar reikėtų automatiškai perkelti direktyvas ir reglamentus, nes tai dar labiau nutolintų nacionalinės parlamentus nuo ES. Ką jūs apie tai galvojate? Uh, Pone Sain, prašau, aš taip pat uh, Dėkoju ponui Virkaustat už tai, kad jis atvyko čia ir mus informavo apie dėrybas. Ir pakalbėjau išsamei apie deleguotasius aktus, kuris yra vienas iš svarbiausių praktinių klausimų. Tačiau, kalbant apie deleguotasius aktus, aš pritariu programavimui ir pagrindų susitarimas nebuvo paminėtas tose dėrybose. Noriu pasakyti, kad aš taip pat dalyvavau parlamento vardu rengiant darbo programas, metinės darbo programas. Tai yra labai svarbi užduotis Europos parlamentui, kadangi parlamentais neturi iniciatyvos teisės. Tai sukuria tokią situaciją, kad kas mes, mes turime tarsi užbėgti už akių visiems kompromisams, kurie bus padaryti kitais metais. Numatyti tokius galimus kompromisus, nes politinės frakcijos turi e, irgi priimti savo sprendimus ir šis, šis darbas yra labai sudėtingas ir kasmet mes stėmės tą problemą, kad mes negalime parengti e, rezoliucijos dėl komisijos darbo programos. Per vieną savaitę mes norime nuveikti darbą, apžvelgianti visus kitus metus, visų kitų metų darbų apimti. Ir manau, kad čia reikėtų lankstesnės sistemos, kad būtų galima įvertinti komisijos darbo programą. Dėl deleguotojų aktų, kaip sakiau, praktinių požiūrių, jeigu jūs pasieksite, kad tai bus vienas iš svarbiausių praktinių sprendimų, nes dabar didžiausia problema parlamente ir visose trialogose yra tai, Tai yra dėrybos dėl to, ar, ar reikia rinktis deleguotusius ar gyvendinimo aktus. Mūsų komitetas bando laikytis horizontalaus požiūrių į šią problemą. Tai labai sunki užduotis, nes parlamentas apskritai horizontalių lygių šiame žaidime neturi jokių kortų. Vienintelė mūsų korta yra buvo kad mes netiesiogiai pritarėme ekspertų konsultacijų egzistavimui, nes tai yra nelegalų neteisėta pagal Lisabono sutartį, kadangi konsultacijos jau yra pasibaigusios su ekspertais. Bet taryba tikrai neketina mums suteikti kokį nors įgaliojimų. Bet kadangi mes turime vienintelę kortą e, šiame žaidime, mes turime išsikvoti nors kažkokią teisę visame procese. Kaip atsakas į tai, galbūt galima būtų taikyti bendresnius kriterijus ir nebūtinai kiekvienų dėrybų metu reikia kažką nuspręsti dėl deleguotojų aktų. Kolegos pranešėjai dalyvauja dėrybose parlamento vardu. Dažnai laikoma, kad tai nėra pats svarbiausias dokumentas, dažnai nėra aišku dėl turinio dalykų ir paskutinę minutę tik bandoma kažką išspręsti. Ir galutinis vaizdas yra toks labai heterogeniškas, tikrai nevieningas, ne, ne, ne, ne horizontalus. Mes norime, kad būtų pripažintos konsultacijos su ekspertais, dalyvaujant parlamento atstovams. Mums reikia gauti esminių garantijų, kad e, taryba visko neužblokuos. Mes turime savo kriterijus ir jeigu taryba galėtų įvertinti mūsų kriterijus, kriterijus įvertinti tuos skirtumus tarp e, deleguotų ir gyvenimo aktų, tuomet tai galėtų būti tikrai žingsnis į priekį. Aš suprantu, kad procesas labai sunkus, bet tik popieriuje e, visą tai yra ir parlamentas tikrovėje negali naudotis e, tą galimybę. Dar kartą dėkoju, kad e, mums pristatėte, kaip vyksta dėrybos, nes mūsų komitetas atsakingas už horizontalų Lisabono starties įgyvendinimą. Dėkuoju. Hautala. Pone Hautala. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu pakalbėti apie skaidrumą, tą, ką jūs, ponė Ferhofštatai, sakėte kad jūs norite įtvirtinti parlamento teisę gauti tarybos posėdžių dokumentus ir tai visiškai skiriasi nuo to, kaip parlamentas žiūri į tarybą ir kiek tarybai e, leidžia prieiti prie parlamento dokumentų. Dabar teisėkuros cikle e, vyksta labai daug trilogų ir mums reikia užtikrinti, kad ir piliečiai bei platesnė visuomenė suvoktų, koks gali būti tų trilogų rezultatas. Kolega Andersonas čia gerai pasakė, kaip kokybę tų trilogų pagerinti. Bet manau, kad tie trilogai turėtų būti labai, labiau prieinami visuomeniai. Tai susijęs su visuomenės teisė gauti trilogų dokumentus. Ir aš planuoju, kaip pranešėja, rengianti šio komiteto nuomonę dėl reglamento 1049 dėl visuomenės galimybės gauti dokumentus Mm, planuoju tam skirti daugiau laiko. Parlamentas jau daug metų intensyviai siekia, kad būtų priimtas reglamentas dėl ES darbo administracinių procedūrų. Mums reikia administracinių, administracinio įstatymo, o ne e, tų įvairių elgesio kodeksų, m, kurie labai m, dažnai nesuprantami mūsų visuomenį įmonėms. Taigi parlamentas nori komisijai pateikti e, tokio m, teisės akto pasiūlymą 28 sausio. Tai bus mūsų dovana komisijai. Dabar žodis ponui Ferhofštatui. Dėkui, pirmininkė, galbūt pradėsiu nuo tų trilogų, kurie vyksta naktį. Aš galiu pasakyti, kad jei nėra naktinių posėdžių, tai politinio, jei nebūtų naktinių posėdžių, tai politinio susitarimo nepavyktų pasiekti. Taip, tie sustarimai e, techniniai yra parengti, bet politiniai susitarimai paprastai sudaromi naktį. Ir uh, nuo to niekur nedinksime. Aš uh, porą naktų per savaitę taip posėdžiauju, bet dabar grįšiu prie kitų komentarų dėl teisės, dėl teisinio pagrindo. Kaip čia viskas turėtų vykti? Pirmasis žingsnis yra, kad komisija paaiškina, e, kokį teisės aktą jinai renkasi siūlyti. Ir tik tai kai taryba numato keisti to teisės akto e, teisinį pagrindą, atsiranda tas antrasis etapas, kai visos trys institucijos susitinka šio dalyko aptarti. O trečiasis žingsnis per tas trišalės, trišalį apsikeitimą nuomonėmis, kai taryba nori keisti teisės akto teisinį pagrindą, komisija turi specialią rolę, nes būtent komisija nusprendė, kokiu teisiniu pagrindu paremtas jos teisės akto pasiūlymas. Tai komisija tada turi suvaidinti savo vaidmenį, paaiškindama, kodėl tai, ką siūlo, tai, tai kas yra pasiūlyta, yra e, labiau atitinka sutarčių dvasia ir teisingumo teismo praktika. Ir tas trišalis susitikimas yra apsikeitimas nuomonėmis. Galbūt mes kartu su komisija galime įtikinti tarybą nekeisti teisinio pagrindo, bet jei taryba nori tą teisinį pagrindą pakeisti ir laikosi savo nuomonės, tai vienintelis kelias tą nuomonę pakeisti yra tik kreiptis į teismą. Tai tik taip vyksta procedūros, kai taryba nusprendžia keisti teisinį pagrindą. Ir aišku, kad taryba ir ateityje turės galimybę, jei norės keisti teisinį pagrindą ir jei užsispirs, tai tada vienintelis kelias bus tik kreiptis į teismą, nors parlamentas ir, ir nusiteikęs naujai dirbti. Daugeliu atveju taryba nori keisti teisinį pagrindą tik dėl to, kad parlamentas negalėtų dalyvauti procedūrose. Būkime atviri, tai yra praktinis būdas atsikratyti parlamento vienos teisėkuros institucijos. Poveikio vertinimai. Irgi nemažai komentarų išgirdau, pabandysiu visus juos apžvelgti. Pagrindinės teisės, subsidiarumas, proporcingumas. Tai yra elementai, kurie turi patekti į poveikio vertinimą. Buvo kalbama taip pat apie lyčių lygybę, jinai irgi galėtų būti poveikio vertinime. O tai, ką sakė ponas Karim dėl subsidiarumo ir proporcingumo, netarp institucinis susitarimas gali keisti subsidiarumo mechanizmą ar subsidiarumo nuostatas, kurias numato sutartis. Aš puikiai žinau, kaip ta subsidiarumo sutartis, e, nuostata atsidūrė sutartyje. Jis buvo konvencijoje ir konvencijoje buvo norima e, tas kompetencijas aiškiau apibriežti. Lakeno deklaracijoje vėl atsispindėjo tas kompetencijų atskirimas ir tada jis atsidūrė konvencijoje ir pamatėme, kad tai sudėtingas klausimas ir buvo nuspręsta rasti mechanizmą, kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo ir atsirado subsidiarumo mechanizmas. Ponas Karim galbūt teisingai sako, kad jį reikia patobulinti, bet šis klausimas nesvarstomas šiuose e, diskusijose dėl tarp institucinio susitarimo. Aš savo pranešime, e, kurį pateiksiu AFKO dėl ES ateities, nagrinėsiu subsidiarumo nuostatas ir aš netgi siūlysiu tą žalios kortelės principą kaip papildymą subsidiarumo e, mechanizmui. Manau, kad idėja yra gera, bet čia mes neturime suplakti ar, ar sumaišyti Europos parla, nacionalinių parlamentų vaidmens su Europos parlamento vaidmeniu. Nacionaliniai parlamentai turi nacionalinės kompetencijas, o Europos parlamentas sprendžia europinius dalykus. O jei kyla bejonių dėl komisijos teisėkuros pasiūlymo, tai ir, ir jei tas pasiūlymas susijęs su, su nacionaliniais aspektais, tai tam ir yra subsidiarumo principas. Bet šių dalykų šiandien neturėtume svarstyti, nes tarp institucinių susitarimų mes negalime keisti subsidiarumo mechanizmo, kurį numato Lisabono sutartis. Tarp institucinio susitarimo tikslas nėra tas. Bet kalbant apie tą žalėją kortelę, ponui Karim jau asmeniškai e, esu tą sakęs, yra šis klausimas pranešime, e, kurį aš rengiu AFKO komitete dėl ES ateities. Ir plenarinėje sesijoje E, kitų metų pradžioje šis klausimas bus svarstomas. Subsidiarumas ir proporcingumas bus pagrindiniai poveikio vertinimo elementai. Tiek pradžioje, tiek, tiek e, eventualiai. Komisija turi teisę e, daryti poveikio vertinimą ir jei per tą nuostabę trilogo naktį kažkas išaiškės, e, tai komisija e, turi atlikti staigų poveikio vertinimą, jei jai kils abejonių, ar tinkamai buvo taikomas subsidiarumo principas. Taigi subsidiarumo ir proporcingumo dalykai tiek teisėkuros proceso pradžioje, tiek pabaigoje gali būti kvestionuojami, tikrinami poveikio vertinimu. Dabar ta uh, nepriklausoma žiūri, nepriklausomi vertintojai. Aš netikiu tokiais nepriklausomais vertintojais, e, kai ta vertinimo komisija susidaro iš trijų parlamento, trijų komisijos ir trijų tarybos narių. Arba kai yra, pavyzdžiui, du parlamento, e, trys tarybos ir penki komisijos nariai. Aš netikiu tokiais tokiomis komisijomis. Mes turime tiesiog stebėti, kad komisija atliktų poveikio vertinimus mm, objektyviai ir turime atitinkamai savo pajėgumus šioje e, srityje vystyti, jei komisija atliko 750 poveikio vertinimų, o mes tik 25 E, per metus, tai aišku, kad mes čia toli atsiliekame. Bet labai svarbu mums turėti savo atitinkamus e, pajėgumus. Ir mums labai įdomu, e, ką komisija galvoja apie tą reguliavimo priežiūros valdybą, Regulatory Scrutiny Board, kuri tikrintų E, poveikio vertinimų e, tikslų pagristumą ir kokybę. Ir šita reguliavimo tikrinimo valdyba. Man labai įdomu žinoti, kaip jinai dirba. Jei tai yra išskirtinė komisijos kompetencija, tai aš nenoriu tada kištis Bet jei šiame tarp institucinėme sustarime mes minime tą Regulatory Scrutiny Board, tai tada aš noriu tiksliai žinoti, kaip jinai dirbs. Ir mm, mes norime, kad tie komisijos poveikio vertinimai būtų atliekami tinkamai ir tas, ta nepriklausoma vertinimo komisija, kurioje būtų visų trijų institucijų atstovai, mano nuomonė, nėra tam tinkama. Jei tą darys ta Regulatory Scrutiny Board, kuri vertins poveikio vertinimų e, kokybę ir pagristumą, tai tada per dėrybas dėl tarp institucinio susinarimo mums svarbu suvokti, kaip ta regulatory scrutiny board veiks. Ir tada aš galėsiu frakcijų nariams ir jūsų komiteto nariams paaiškinti, tiems e, nariams paaiškinti, kurie nori, kad būtų ta nepriklausoma vertinimo komisija. Bet turime pirmiausia žinoti, kaip tą reguliavimo tikrinimo e, valdybą, regulatory scrutiny board veiks, jei jinai bus įrašyta į tekstą. Numatyta, kad jinai bus įrašyta į tarp institucinį susitarimą ir dėl to mes turime labai pasižiūrėti įdėmiai, kaip jinai veiks. Ir kaip jau minėjau, jos tikslas bus įvertinti poveikio vertinimo pagristumą ir kokybę. Tai tiek norėjau pasakyti apie tuos nepriklausomus poveikio vertinimus, subsidiarumą, proporcingumą ir galimybę ateityje naudoti žalėją kortelę. Manau, kad atsakiau poniai Kaufman iš dalies į tai, ką jinai sakė. Jūs vienintelė pasakėte, kad administracinės naštos vertinimo sistema yra e, blogi, blogesnis variantas, negu tiksliai nusistatyti, kiek procentų bus administracinė našta sumažinta. Toks uh, procentinis dydis galbūt svarbus versle ar, pavyzdžiui, pardavinėjant rūbus, bet aš manau, kad mum svarbu turėti tam tikrą mechanizmą, sistemą. Ir tikiuosi, kad tiek dešiniosios frakcijos, tiek kairiosios frakcijos dėl to e, susitars, e, susitars dėl to, kad galėtume turėti tą administracinės naštos mažinimo priežiūros mechanizmą apžvalgos, administracinės naštos mažinimo apžvalgos mechanizmą. Ir manau, kad čia parlamente mes rasime, nežiūrint savo ideologinių skirtingumų, sutarimą dėl tokios administracinės naštos, prie, administracinės naštos stebėsenos sistemos. Dėl taip vadinamo Administrative Burden Survey. Ir norime, kad tai būtų e, privalomas e, procesas kiekvienais metais, kad galėtume e, apžvelgti tos administracinės naštos situaciją teisėkuros procese. Ir visai pozityviai žiūriu jūsų pasiūlymus, kad atskiras skyrius būtų skirtas administracinės naštos mažinimui. O kalbant apie tarptautinius susitarimus, tai čia mes turime paskelbti, kada bus pradedama sudarinėti tarptautinius susitarimus bet nemanau, kad šiame tarp institucinėme susitarime turime e, skirti daug dėmesio tiems tarptautiniams susitarimams biurokratijos. Mažinimas tai susijęs ne tik su reglamentavimu, bet ir su pačios administracijos elgesiu, su pareigūnų, e, su tarnautojų e, elgesiu Negalim sakyti, kad mažiau reglamentavimo automatiškai reiškia mažesnį administracinę naštą. Ne, reikia žiūrėti, kaip e, patys darbuotojai elgesi. Ir dabar buvo klausimas apie taip vadinamą gold plating, perteklinį reglamentavimą. Aš kalbėjau apie dalykus, kurie numatyti perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę, bet peržengė direktyvos taikymo sritį. Čia kalbame apie valstybių narių kompetencijos klausimą, išnaudojant visas direktyvos galimybės arba jei įmanoma e, peržengti direktyvos taikymo sritį. Bet čia pagal mano apibriežti nėra perteklinis reglamentavimas. Perteklinis reglamentavimas e, mano supratimu yra štai kas, kad direktyvos perkelimas, perkeliant direktyvą įrašoma į nacionalinius įstatymus visiškai kitų dalykų, kurie niekaip nesisėja su direktyva. Ta aš vadinu perteklinių reglamentavimų, taip vadinamų gold plating. Ir aš norėčiau, kad mes turėtume tą naują priemonę, e, tą privalomą direktyvos perkelimo skaidrumą, skaidrumo įvertinimą. Tai yra, mes matysime, per koreliacijų lentelę, koks yra direktyvos, kokia yra direktyvos taikymos rytis ir ar neatsidūrė perkelus tą direktyvą, ar nėra atsirado tam tikrų dalykų, kurie peržengia tos direktyvos taikymos rytį. Ir ar iš tiesų perkeliame tik tai tai, ko reikalauja Europos Sąjunga, kas numatyta direktyvoje, ar dar valstybė narė prirašė kažko kito į tą įstatymą, ko jinai pati norėjo ir kas niekaip nesusijęs, nesisijęs su ES teisės aktu. Suprantu, kad valstybės narės priima sprendimus, perkeldamos e, direktyvą į nacionalinę teisę. E, pavyzdžiui, per 12 mėnesių jinai yra perkelta kaip numatyta, pavyzdžiui, direktyvoje, bet jei per 12 mėnesių valstybė narė to nepadaro, tai automatiškai niekas čia nesigauna. Neturime tokio automatinio direktyvos perkelimo, jei valstybė narė to nepadarė. Aš tik norėjau pabrėžti, kad labai svarbu turėti sistemą, kuri leistų mum įvertinti, kaip valstybės narės direktyvą perkelia, kad būtume nuoširdus e, savo gyventojų atžvilgių, kad nemeluotume gyventojams, kas norėjo tokio teisės akto, ar ES, ar pati valstybė narė. Nes labai dažnai nacionaliniu lygmeniu ES naudojama kaip atpirkimo žys. Sakoma, mes galbūt to nenorėtume, bet to reikalauja ES. Taigi, ne, ne, ne, ne Briuselis dažnai primeta tam tikrus dalykus, o, o Paryžius, Londonas ar kitos valstybės narės pačios savo numato. O Belgijoje apskritai Briuselis viskuo yra kaltinamas. Ir kalbant apie trilogus, dar vienas dalykas. Skaidrumo skyrius. Ombudsmenas. Ombuds, ombudsmenė yra parašiusi laišką dėl to ir aš labai pritariu e, tam, kas yra tame laiške dėl trilogų skaidrumo, bet ši problema neombudsmenės e, problema. Mes, parlamentas kaip viena iš teisėkuros institucijų, turi spręsti trilogų skaidrumo problemą. Noriu padėkoti ponui Šius ir ombudsmeniai ir šiuos dalykus Mm, apsvarstysime, kai svarstysime skaidrumo, teisėkuros institucijų skaidrumo aspektus, bet kol kas čia jokios pažangos dar mm, negaliu mm, pristatyti, nes dar tos diskusijos tik vyks. Puiku, ačiū, ponė Ferhofštetai, kad atvykote į posėdį. Mes tikėsimės kad jums pavyks pasiekti ambicingų tikslų, baigti dėrybas iki kalėdų. Ačiū, kad keitėtės nuomonėmis ir tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas mūsų komitete. members, we still have two points. Gerbėmėji nariai, mūsų programoje prieš pietus dar likę aptarti du klausimai. Tikiuosi, kad nesate tokie išsekę, kad nebepajėgtumėte tęsti darbo. Jeigu leisite, tai tęsime ir perėsime prie 13 darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra ataskaitų teikimas komitetui dėl neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos komersinių paslapčių. Ir iš karto kreipiuosi į ponę Legrip, o visų kitų paprašau, paprašysiu dėmiai klausytis. For... Paprašyčiau visų tylos. Pone Legrip, galite pradėti. Ačiū pirmininkė. Aš atvykau šį rytą į šį komitetą, kad galėčiau Jums pranešti, kokia pažanga padaryta trilogė. Man bus tik įgaliojimai dėl projektų susijusios su komercinėmis paslaptimis. Visų pirma, noriu Jūs patikinti, kadangi šiame etape mes dar netu, ne, neturėjome posėdžio triloko naktinėmis valandomis, kurios galėtų paveikti mūsų darbo kokybę dėl mėgaistumo. Tikrai mes e, dirbame aktyviai ir dabar nuo balsavimo 16 birželio įvykusi mes turime grojimus, įvyko du trilogai 15 rugsėjo, pirmasis trilogas vyko Buvo pirmą kartą pasikeista informacija ir aktualiausiais dalykais, o antrasis 27 spalio vyko trilogos Strasbūro plenarnės sesijos metus ir ten mes dvi valandas dirbome ir bandėme numaty, nustatyti, kokie yra klausimai, kurie kelia daugiausia problemų. Nes antro trilogo metu, 27 spalio Strasbūrė, mes galėjome apsikeisti nuomonėmis tarp trijų, e, tarp trijų institucijos, tos e, sudarėme e, klausimų sąrašą tų nuoširdžių ir atvirų diskusijų metu, tačiau kol kas jokio apčiuopiamo esminio progreso pažangos dar nėra. Nors jau žinome visas aiškės temas Dar noriu priminti, jog pagrindinė griežta linija, kurio, kurios mes laikėmės, šešėlinis pranešėja, aš buvau šešėlinė pranešėja ir galėjau labai aiškiai ir tiksliai pasakyti tarybai e, mūsų poziciją. Mes buvom patenkinti, kad taryba mums pranešė, kad taryba norėjo susipažinti, sužinoti, kokia yra Europos parlamento pozicija. Taigi mes pasidžiugėjome tą gerą valią, kurią parodė tarybas. Ir pirmo ir antro trilogo metu, tary, tarp pirmo ir antro trilogo e, vyko koreperas ir tai leido tarybai priimti konkrečius sprendimus e, kaip reikėtų vykdyti toliau mm, dėrybas pasitenkiant lankstumą. Po 27 spalio trilogo taryba ir komisija mums pranešė, kad mums pateiks naują pasiūlymą dėl šios temos. Pateiks mums naują teksto pasiūlymą, kuriame bus atspindėtas mūsų susirūpinimas iškirti klausimai. E, tiek mes gana esminiais klausimais iškėlėme susirūpinimą, pavyzdžiui, informacijos skaidrumas, išaiškos laisvės garantija, nuomonės laisvės garantija, taip pat darbuotojų judumo klausimas, siekiant užtikrinti, siekiant panaikinti kliūtį susijęs su komercinių pašlapčių išsaugojimu. Pavyzdžiui, kai profesiniai dalykai yra sprendžiami, profesinės kvalifikacijos dalykai mm, tarp darbuotojų. Mes pasidžiaugiame primpačios valstybės e, žestų, mums leido siekti pažango, pasiekti pažangos darybose ir mums buvo pateiktas e, tekstinis pasiūlymas, prieš kelias dienas mes gavome Ir e, pirmadienį vyko techninis posėdis, kuris leido techniniu lygmeniu pirmą kartą išnagrinėti tą tekstinį pasiūlymą, e, naujos redakcijos pasiūlymą. Pirmas straipsnis buvo naujos redakcijos, antras e, struktūra buvo pakeista dokumento, nes noriu priminti, kad mūsų Mata, mūsų pranešime mes norime, iš, iš, iš esmės norime pateikti struktūrą, eiliškumą straipsnių direktyvos projekto pirmasis straipsnis buvo panaikintas, buvo konstatomosios dalys įtrauktos tą temą, įtraukiant svarbiausius klausimus – įtraukiant tas rytis, kurioms turės įtaką, turės poveikį direktyva. Pirmas straipsnis, ketvirtas straipsnis, buvo lyginami ketvirtas straipsnis susijęs su išimtimis, kai kalbam apie nuomonės laisvę, išaiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę e, žurnalistų darbą, tyriamosios žurnalistikos atstovų veiklą. Ir visa tai priklauso tai raudonai linijai, tai griežtai pozicijai, kurios mes keič, nekeičiame, kurios mes laikomis. Turime keletą naujų tekstinių pasiūlymų, redakcinio pobūdžio pasiūlymų. Norėtume, kad būtų labai aiškiai būti išdėstytos ir formuluotos tam tikros nuostatos. Taigi, tokiojame dabar esame etape, tai yra gana svarbus etapas ir aš daugiau kalbu ne apie turinį, bet apie mūsų veiklos etapus, pirmuosius straipsnius, nes jau aptartėme, e, aptartėme, ar yra, koks yra ryšys tarp pirmo ir antro straipsnio, pirmo, antro, trečio, ketvirto straipsnio ir, kaip jau sakiau, patikėme e, naujus redakcinio pobūdžio pasiūlymus. Ir aš siūlyčiau parlamento darybiniai komandai tam tikras gairias, laikytis tam tikrų gairių, kad mes galėtume surenkti susitikimą gana skubiai, aptarti to skimo metu tarybos patiktas, patiktus naujus ir tie pobūdžio pasiūlymus. Ir taip pat, kad mes galėtume pradėti jau tam tikrus kontūrus nubriežti, E, to e, dėrybų dokumentų rinkinio, kad galėtume numatyti, kokiu keliu toliau eisime dėrybose. Mes numatome sušaukti naują trilogą lapkričio pabaigoje. Greičiausiai tai vyks Strasbūrė, Strasbūro sesijos metu šiam etape jokios, jokios konkrečios pažangos, jokių konkrečių apšiepių rezultatų dar negalėčiau pateikti. Tik tai galime įvertinti e, tarybos gerą valią ir pasirengimą dalyvauti aktyviau dėrybose. Ir taip pat džiaugiamės, kad taryba jau susipažino su mūsų pozicija, mūsų nuomonė, e, atliekant e, Taip pat mes atliksime labai precizišką analizę, techninę analizę naujų pasiūlymų. Ir mes susitarėme su e, šešėliniu pranešėju. Mes suvokiame tai, kad dar turime nuveikti nemažai darbo, ir dėrybos šiomis temomis tikrai bus e, nelengvos, pareikalaus nemažai pastangų, bet šiam etape yra svarbu konstatuoti, jog tekstinėme pasiūlyme tam tikromis temomis yra pažangių dalykų, naudingų dalykų, pozityvių. Visų pirma, dėl to, kas mums labiausiai kelia susirūpinimą, tai yra užtikrinti uh, visišką darbuotojų judumą ES viduje. Tai tiek galėčiau pasakyti šiame etape. Kitas etapas - šešėlinių e, pranešėjų susitikimas ir toliau trilogas. Negi jeigu kol kas turime dar sunkumų dėl darbo atvarkės tiek šešėlinių pranešėjų, tiek, e, tiek e, trilogo, bet mes turime tokią žinią paskleisti, kad egzistuoja jau gera valia, jog mes E, jau dirbame konstruktyviai, žingsnis po žingsnio, nedarant nuolaidų ir nepaliekant vietos kokiam nors neiškumos ar diprasnybėms. Ačiū. Ačiū Jums. Nematau norinčių kalbėti. Tai galime tęsti toliau. O gal krypsis į pana Koferatį? Ar galėtume aptarti jūsų pranešimą per turimas šešias minutės, kurios mums dar liko? Taip, sako panas Kooperatis, taigi žodis jums. Keturioliktas darbo atvarkės klausimas dabar. Kalbėsiu trumpai, nes trišalės darybos buvo tik vienas dėl direktyvos e, nuostatų susijusių su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu. Norėčiau pasinaudoti šią situaciją ir pasakyti, kad aptarėme šios direktyvos svarbiausius klausimus e, gana bendrai dėl akcininkų teisių, dėl skaidrumo e, įsipareigojimo, dėl sandorių stebėsenos, mes įvertinome situaciją kiekvienoje šalyje, matėme, kad buvo daug sutampančių dalykų, bet ir labai didelių skirtumų tarp valstybių narių, todėl nutarėme toliau dirbti taip. Išsiųsime kvietimus į techninius posėdžius. Vienas vyks šeš, lapkričio 16 ir pasižiūrėsime, kaip būtų galima suderinti tuos dalykus, kurie yra, ben, kurie yra bendri. Taigi kitas posėdis vyks lapkričio 30 dieną. Mes negalėsime primti sprendimo dėl dalinių sprendimų, dėl kurių gali būti sukurta tik daugiau problemų ir pasistengsime, kad neišsiskirtų labai nuomai, kad nebūtų susiskaidimo. Buvo darbinė atmosfera, bet galėčiau pasakyti, kad nepaisant to, mano paminėti klausimai buvo vertinami skirtingai, ypatingai tarybos nuomonę po techninių pobūdžių posėdžių mes remsimės rezultatais ir priimsime sprendimą, kada galėsime e, surenkti trečiąjį posėdį, sukviesime visus šešėlinius pranešėjus ir suteiksime detalesnės informacijos bei konkrečių vertinimų. Tiek kol kas. Nepastebėjau, kad rytinėje posėdžio dalyje praleidau dar vieną darbo tvarkės klausimą. Tai pono Džambaskė e, pranešimas dėl vienodų vizų formos. Taigi suteiksiu žodį e, ponui Džambaskį. Ačiū, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pirmininkė, kolegos, prieš detaliau pristatydamas pasiūlymą, pasiūlymą, e, komisijos pasiūlymą. Norėčiau pirmiausia informuoti apie būsimą tvarkaraštį gruodžio trečią dieną. Bus pristatytas nuomonės projektas e, gruodžio 9 dieną. Iki gruodžio 9 prašome pateikti pataisas. Balsavimas dėl nuomonės projekto vyks sausio 28 dieną kai dėl Libe komiteto, tai lapkričio 13 diena ir e, bus pateiktas pirmas pranešimas, o gruodžio, iki gruodžio 11 dienos reikės pateikti pakeitimus, o balsavimas bus vasario viduryje. Reglamentas turėtų keisti ankstesnį 1995 metais patvirtintą reglamentą, kuris jau buvo du kartus pakeistas, tačiau tie pakeitimai nėra susiję su e, vizų įklyjų formatu nekarta buvo mėginama falsifikuoti tasyklės, todėl jos turėtų būti geriau apsaugotos. Tai ypač svarbu saugant mūsų sienas. Visiškai pritariu komisijos patiktam pasiūlymui dėl to, kad falsifikuoti turėtų tapti neįmanoma. Komisijos pasiūlymas yra geras, nematau jokių probleminių dalykų ir tikiuosi, kad ir kolegos dėl to pritars. Jeigu buvau teisingai informuotas, tai turėtų dalyvauti ir komisijos atstovas ir turėtų konkrečiau pateikti, apibūdinti pasiūlymą. Taip labai trumpai. Žinau, kad pasiūlymui pritariama, nes Buvo daug atvejų, kai buvo bandoma falsifikuoti vizų įklyjas. Taigi reikia imtis priemonių. Puiku, gal dar būtų norinčių kalbėti, nematau. Taigi laiku baigėme. Ačiū visiems kalbėjusiems ir dalyvavusiems posėdėje. Darbą tęsime 15 valandą ir vyks trumpi klausimai.